Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponas ir ponai, kolegos. Pradedame sesiją po minutės. Prašau atsisėsti. also take my seat, President. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Posėdis pradedamas. Aš skelbiu Europos parlamento sesiją, kuri buvo sustabdyta lakryčio 11 dieną, šiais metais pratesta to posėdžio protokolas išsiuntinėtas, ar turite pastabų, matau, kad nėra. Tuomet protokolas laikomas patvirtintų. Turiu pertikti Jums šią informaciją. Su dėliu pasitenkinimu aš sutikau informaciją apie tai, kad e, daktarė Auksang Suikui buvo paleista į laisvę. Ji yra viena iš pirmųjų Sakarovo premijos laureatų, gavusi ją 88 metais. Dėja, prieš 20 metų jie negalėjo atsimti tos premijos asmeniškai. Noriu Jūs informuoti, kad jau parašiai poniai e, Suiky e, ir pakviečiau ją apsilankyti parlamente per plenarinę sesiją. Lapkričio 25 diena yra Junktinių tautų tarptautinės dienos kovai su smurto prieš moteris diena. Ji paskelbta pirmą kartą tokia prieš 11 metų. Kiekvieną, kiek kasmet e, ir kasdien moteris patiria smurtą. Ypač e, žiaurus smurtas yra praktika taikoma įvairiose pasaulio šalise, tai yra genitalijų žalojimas. Manoma, kad 8 tūkstančiai mergaičių nukenčia nuo šito barbariško ritualo. Norėdami pas, pasmerkti šiuos veiksmus, aš raginu kolegas e, nešioti sesijos metus, metu rožės lapelį, rožės žiedelį. Ir ne vieną kartą Europos parlamentas jau yra raginęs nu, e, sustabdyti tokį psichologinį ir fizinį smurtą prieš moteris. Kiti pranešimai. Ispanijos atitinkamos institucijos mane informavo, kad pona Ramona Jauregija Tondo pakeičia pona Marija Irigojan Perez nuo lapkričio 16 dienos. Noriu pasveikinti naują kolegę. Turiu priminti, kad pagal trečio, trečio straipsnio antros dalies nuostatas parlamento narys patvirtinamas, kai pateikė savo interesų deklaraciją, e, kad e, neužima jokio posto, e, kuris nedėrėtų su Europos parlamento pareigomis, pa, nario pareigomis. Noriu Jūs informuoti, kad ponas Klaudijus Ciprijan Tanasesku prisijungė prie progresyvių socialistų ir demokratų alijanso Europos parlamente nuo 2010 metų lapkričio 15 dienos. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ponas Pino Arlaki prisijungė prie progresyvių socialistų ir demokratų alijanso Europos parlamente nuo lapkričio 18 dienos. aktų patvirtintų pagal e, įprasnę teisėkuros procedūrą pasirašymas. Noriu Jūs informuoti, kad kartu su tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys 14 teisės aktų, kurie patvirtinti pagal įprastą teisėkuros procedūrą pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 taisyklę. E, šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Visi šie aktai jums pateikti, galite visada sužinoti, ties kokiais teisės aktais pasirašoma. Toliau, kalb, jeigu kalbėsime apie darbo tvarkės pakeitimus, tai a, turiu pasakyti, kad darbo tvarkė buvo patvirtinta lapkričio 18 dieną ir galtinis darbo tvarkės projektas išsintinėtas jums visiems. Taigi, kiekvienos dienos darbo tarkė pirmadienis. Politinės frakcijos siūlo diskusiją dėl pranešimo, kurį parengė ponas Berlingveris, dėl civilinės komercinės šeimos ir privačios tarptautinės teisės aspektų susijusių su veiksmų planu gyvendinant Stokholmo programą būtų išbraukta iš darbo tvarkės. Dėl pranešimo bus tiesiogiai balsuojama rytoj antradienį be diskusijos. Kitaip sakant, pranešimas išlieka darbo atvarkėje. Dėl jo bus balsuojama, tačiau diskusijos dėl jo nebus pagal šį pasiūlymą. Taigi visos politinės frakcijos pateikė šį pasiūlymą. ir šis e, pakeitimas yra patvirtinamas. Dėl antradienio darbo tvarkės pakeitimų nesiūloma. Pone Šulcai. Pone pirmininkė, antradienį darbo tvarkė numatyti šeši pono Martero pranešimai, atsiprašau, kolegės pranešimai dėl globalizacijos fondo lėšų skirimo Niderlandams. Na, paprašiau žodžio todėl, kadangi mano manimo nėra teisinga tai, kaip kolega užsipuolė dėl šio, e, dolį, dėl šio klausimo užsipuolė Niderlandų spauda. Kolega Dolis e, skatino pamastyti dėl vienos temos e, parlamente ir jį palaikė kitos frakcijos, taigi jis siūlė atsižvelgianti diskusijas dėl biudžeto atidėti šį pranešimą. Na ir du dalykai. Pirmiausia, manome, kad, man, kad šį pranešimą reikia palikti darbo tvarkė, reikia jį patvirtinti ir turime skirti šias lėšas iš globalizacijos padarių šalinimo fondo Niderlandams. Antras dalykas. Pirmininkų suigoje kolega padarė štai kokią pastabą. Ir jeigu vėliau ta pastaba išplatinama, paviešinama ir po to negali to paaiškinti, kaip yra, tai tiesą sakant, atrodo, pirmininkus įgoje, kaip frakcijos vadovai, reikia gerai pamastyti, ką sakai. Dar vienas dalykas. Na, Europos parlamentas netvirtina, kad bus švaistami pinigai. Tai daro dalis ne visa, bet dalis Niderlandų vyriausybės, kuri nuolat teigia, kad Europoje švaistami pinigai ir todėl reikia mažiau lėšų skirti pinigų. Marteros pranešime parodyta priešingai, kad š... institucijų biudžetų lėšos yra labai atsakingai panaudojamos ir skiriamos Niderlanduose labai svarbiems projektams. Taigi siūlau palikti darbo atvarkį šios pranešimus ir tokiu būdu parodyti, kad Niderlandų spaudos kritika ir užpopuliai yra nepagristi. Ačiū. Ačiū, ponia Šulcai. Žinau apie šią problemą ir žinau apie straipsnius Olandijos spaudoje. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, klausimai dėl globalizacijos fondo lėšų panaudojimo darbo tvarkė išlieka. Balsavimas rytoj liks. Niekas nepasikeičia. Ponios ir ponai. Toliau trečiadienis. Europos jungtinių kairiųjų ir šiaurės žaliųjų kairiųjų konfederacinė grup, frakcija pateikė pasiūlymą, e, kad dis, dis, po diskusijos dėl vakarų Saharos būtų balsuojama per šią sesiją, ne gruodžio mėnesį, kaip dabar yra numatyta. Dabar išklausysime pono Ferreiro, kuris pristatys šį pasiūlymą. Dėkoju, pirmininkė. Situacija vakarų Saharoje yra iš tiesų tokia sudėtinga, kad parlamentas privalo pasisakyti šiuo klausimu. Negalime nuneikti kai kurių faktų. Matome rodomus vaizdus, e, e, vakarų Saharos gyventojų stovyklų naikinimą, daugelis žmonių nukentėjo, buvo sužeisti, kai kurie dingo be žinios ir Taip pat Europos parlamento delegacijai buvo sutrukdyta ten nuvykti, netgi ta delegacija buvo išsiusta Maroko vyriausybės. E, tai buvo padaryta su ministrais, su nevyriausybinio organizacijų atstovais, Europos parlamentarais, nacionaliniais parlamentarais. Ir jeigu mes dabar aiškiai nepasisakysime tuo klausimu, tai mūsų pozicija taps neaiški ir mes tapsime lik bendrais visoje šioje situacijoje. Taigi visų kolegų ir kolegių prašyčiau pasisakyti už rezoliucijos prieimimą per šią plenarinę sesiją. Dėkoju. To chciał się wypowiedzieć. Kas nori pasisakyti už šį pasiūlymą? Kas norėtų pritarti šiam pasiūlymui? Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, guoja argumentai yra visiškai svarbus. Aš pritarčiau šiai procedūrai. Labai ačiū. Ar kas nors nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą, pana Šulcas? Pone pirmininkė, Paprašysiu kolegos Felėros minutės telpti pirmininkų saigoje, o taip pat ir rengintis pirmininkų saigai. Suigai labai intensyviai aptarėme šį klausimą ir, na, ir tikrai mes, mūsų frakcija, esame labai susirūpinę dėl to, kas vyksta vakarų Saharoje. Jeigu iš tikrųjų teisingi tie vaizdai, kuriuos matome, tai manau, kad to pasakoje turime ne vien tik rimtai apie tai diskutuoti, bet rimtis padaryti išvadas. O tai reiškia, kad reikia elgtis rimtai. O rimtas elgesys reiškia, kad mes šią savaitę turime diskutuoti apie įvykius. Na dabar mūsų prašymu e, Maroko užsienio reikalų ministras e, pažadėjo atvykti į užsienio reikalų komitetą. Jis to neprivalo daryti, bet jis gali atvykti į Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Ir manau, jeigu jis tik tikrai tai padarys, turime to pasinaudoti. Visų pirma, tam, kad išsakytume tuos priekaištus ir tik tais po to patvirtintume rezoliuciją. Manau, kad tai yra daug rimčiau, negu kad mes pirmą patvirtintume rezoliuciją, o tik po to jo išklausytume. Taigi, pirmiausia, patvirkime rezoliuciją, atsižvelgdami gautą informaciją, o taip pat atsižvelgiant į tai, ką užsienio reikalų komitete pasakys Maroko užsienio reikalų ministras. Manau, kad tai yra daug rimčiau ir dėl to atrodo, jog šiandien papietus turi visos frakcijos. Kėmiai. Labai ačiū. Dabar balsuosime. Kas už e, šį pasiūlymą? Kas už pasiūlymą, kurį pateikė ponas Vereira? Kas prieš? Reikia patikrinti. Elektroninis patikrinimas. Pradedame balsuoti. Czy wszyscy głosowali? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pasiūlymui pritarė dauguma. Taigi, pagal pono Ferreiros pasiūlymą balsuojama dėl rezoliucijos bus šią savaitę. Ir turiu pasakyti jums, kada balsuojama bus ketvirtadienį. Terminai yra tokie, prašom klausytis. Rezoliucijų pasiūlymai turi pateikti iki rydienos vidurdienio, lapkričio 23 dienos. Pakeitimai, tai yra rezoliucijų pasiūlymai iki ryto, rydienos vidurdienio. Pakeitimai ir bendri rezoliucijų projektai yra pateikiami iki vidurdienio, vidurdienio trečiadienį, lapkričio 24 dienos. Ir pagaliau pakeitimai bendroms rezoliucijų, bendriems rezoliucijų projektams gali būti teikiami iki lapkričio 24 dienos, trečiadienio 1 valandos dienos. Pakartosiu. Balsavimas įvyks ketvirtadienį. Ačiū. Ketvirtadienio darbo atvarkiai pakeitimų nesiūloma ir šios dalinės sesijos darbo tarkė patvirtinta. Norėčiau kolegų paklausti štai ko. Bus ketvirtadienį svarstamas klausimas skubos tvarka dėl Tibeto ir dėl to, kad Kinija nori primesti kinų kalbą Tibete. Man atrodo, kad Šį klausimą plenarinė sesija reikia aptarti su baronienė Ašton. Tai nėra, yra ne tik rezoliucijos skubos tvarka, bet tai yra kalba apie Kinijos politiką Tibete. Tai yra ne vien tik tai rezoliucijos klausimas. Jeigu dauguma pritarė tokiai skubios tvarkos rezoliucijai, tai gerai, bet kadangi neturime daug darbo per e, gruodžio plenarinę sesiją, aš siūlau vis surenkti diskusiją gruodžio mėnesį kartu su baronienė Ashton ir padiskutuoti apie Kinijos politiką. Ačiū, ponia Konbendit. Jūs galite laisvai šį klausimą teikti pirmininkų sueigai kaip savo politinės frakcijos pirmininkas. Jūs turite tam tokią galimybę.